Good morning, ladies and gentlemen. Labas rytas, ponai ir ponios. Pradėsime pranešimą spaudai apie žmogaus teisų situaciją Hondure. Šiandieną kalbės Lietuvos europarlamentarė Laima Andrikienė, kuri yra iš e, Europos parlamento delegacijos, kurie apsilankė Hondure ir taip pat tarptautinės žmogaus teisų federacijos atstovė Paulina Vega. Prašome, žodis teikiamas Lami Andrikiniai. Labas rytas. Šiandieną norėčiau pateikti štai kokį pareiškimą, atsižvelgiant į tai, kokias išvadas mes padarėme apsilankę Hondure. E, mūsų vizitas įvyko gegužės 17 dieną. Taip pat norėčiau pristatyti e, pastaruosius įvykius, tai yra buvusio prezidento e, sugrįžimą bei susitaikymą su dabartiniu prezidentu. Taip pat kalbėsiu apie paliaubų ir susitaikymo komisijos parengtą ataskaitą. Taigi, mes pastebėjome, kad Hondūro valdžios institucijos, vyriausybė ir parlamentas yra pasirengęs uh, E, patvirtinti įvairias, įvairius teisės aktus susijusius su žmogu, žmogus teisėmis ir pagerinti teismų sistemos situaciją. Mūsų delegacija pasakė, kad reikia ir toliau tirti žmogaus teisų pažeidimus, kurie buvo padaryti prieš perversmą ir po, kad būtų užtikrinta susitaikymas ir taika šalyje. Mes pastebėjome, kad žmogaus teisų srityje yra problemų pačios didžiausios problemos, tai yra nebaudžiamumo egzistavimas. Nes matome, kad 90 procentų e, nusikaltimų nėra baudžiami ir be to matome, kad e, tarkim yra labai daug žmonių, kurie nužudomi be teismo, taip pat yra persekiojami e, žurnalistai, yra ir nužudytų žurnalistų. Apskritai, kalbant apie Hondūrą, tai yra pirma e, šalis pagal, pirmaujantį pagal žmogžudyščių skaičių. Pereitais metais 77 e, žmonės buvo nužudyti. E, tai yra 77 iš 100 žmonių buvo nužudyti. Taip pat lieka didžiulė problema, tai yra priekyba narkotikais. Mūsų E, delegacija pastebėjo, kad didėja e, įstaigų skaičius, kurios yra atsakingos už žmogaus teisų apsaugą. Ir dabar yra atliekama peržiūra situacijos atsižvelgiant į atitinkamas rekomendacijas. Delegacija e, mūsų kolegoms Hondūroje pabrėžia, kad institucijų skaičius dar negarantuoja, kad žmogaus teisės bus tinkamai apsaugotos. Mes pabrėžėme tai, kad būtina koordinuoti veiklą tarp e, institucijų ir užtikrinti tikrą įsipareigojimą žmogaus teisų atžvilgiu. Kokia yra dabartinė problema, su kuria susiduria vyriausybė? Tai yra e, išteklių stoka, kad būtų įspręsta e, žmogaus teisų E, pažeidimų problemos, taip pat, kad būtų išspręstos ir kitos problemos esančios kitose e, sektoriuose. Finansinių išteklių stoka. Apie tai kalbėjo daugelis mūsų pašnekovų Hondure, kalbėjo tą patį ir Sandra Ponsi, e, kuri yra specialioji žmogaus teisių prokurorė. Pastaroj pasakė, kad iš tiesų labai trūksta finansinių ir žmogiškųjų išteklių, kad būtų galima tinkamai dirbti. Dar viena problema, kurią mes pastebėjome, tai yra prastas e, skirtingų institucijų darbo koordinavimas. Toks e, darbų fragmentavimas ir E, koordinavimo nebuvimas iš tiesų prisideda prie to, kad negalima efektyviai spręsti problemų. Dabar dėl nevyriausybinio organizacijų. Besilankydama Hondure, mūsų delegacija sutiko su įvairių nevyriausybinio organizacijų atstovais. Mes e, organizacijos pasveikino delegacijos apsilankymą pačiu laiku ir paminėjo, kad padėtis yra labai neigiama, ypač pažymėjo šiuos elementus. Pirmiausia, E, kampesinų e, smurtinės represijos. Taip pat vietiniai žemės savininkai naudojasi vietos policija, e, kad susidorotų su besipriešinančiais žmogaus teisės ir demokratija yra paminamos, visuomenė yra militarizuojama. Labai didelį susirūpinimą iškėlė E, žmogaus teisų gynėjų ir žurnalistų persikojimas ir apgailestauju, kad tokių nusikaltimų yra labai daug. Mūsų delegacija sveikina ES pastangas sustiprinti demokratiją ir žmogaus teisės e, e, Hondūre ir paragino organizuoti gilesnį dialogą tarp ES ir pilietinės visuomenės organizacijų bei vietos administracijos teismų nepriklausomybė ir kova su nebaudžiamumu turėtų būti vertinami kaip pagrindinės ES veiklos sritys. Taip ES galėtų prisidėti prie valstybės raidos ir be to tai turėtų būti mūsų finansavimo prioritetai. Žmogaus teisų e, ministrė Ana Pineda, aš puikiai prisimenu, sakė, kad Hondūrui dar reikia labai daug nuveikti, kad būtų sudarota su nebaudžiamumu. Ir galiausiai turi būti pasiektas teismų nepriklausomumas. Šiame kontekste ES turėtų tęsti aktyvų žmogaus teisų dialogą su e, vietos valdžia ir palaikyti visas įmanomas finansavimo priemonės, įskaitant e, e, įvairius projektus ir taip mes turime padėti tos valstybės žmonėms apginti pagrindinės žmogaus teisės. Europos parlamentas mano, kad Centrinės Amerikos susitarimas yra dabar pasiektas pačiu laiku, jis leis puikiai bendradarbiauti valstybėms narėms ir e, leis užmėgsti geresnius santykius. Dabar ataskaita dėl taikos ir sustaikymo komisijos. Tarptautinės pastangos užvelninti krizę Hondūre po perversmo buvo akivaizdžios ir labai reikalingos. Tos pastangos apėmė e, Junktinės Amerikos valstijas, e, Europą, Latino Amerikos lyderius, tokius kaip Kolumbijos prezidentas Santos ir um, net Venezuelos prezidentą Hugo Čavis. Jie uh, prisidėjo prie to, kad būtų pasiektas vienokios ar kitokios ružės susitaikymas. Tos pastangos leido Hondūrui uh, sugrįžti, Hondūrė uh, E, gegužės 27 dieną sugrįžti prezidentui Zalai ir jam susitaikyti su dabartiniu prezidentu Lobo. Todėl ES toliau turėtų naudoti savo išteklius, kad valstybė ir toliau būtų stabilizuojama ir kad būtų pradėtas tikras sutaikinimo procesas, kuris galėtų būti iš tiesų realizuotas. E, taikos, tiesos ir sutaikymo komisija aiškiai savo pranešime sako, kad buvęs prezidentas Zelaja buvo nuverstas dėl e, perversmo, o ne dėl konstitucinių nuostatų. Komisija taip pat pareiškė, kad Zelajus kaip prezidento veiksmai negali pateisinti perversmo. Išreikšta viltis, kad Štaino komisijos ataskaita bus realus indėlis į taiką, į tiesą ir susitaikymą Hondūre. Druo pakomitečio delegacija yra įsitikinusi, kad nepriklausoma taikos komisija realiai prisideda prie teisingumo sukūrimo tiems, kurių žmogaus teisės buvo taip žiauriai pažeistos. Delegacija e, paragino ES e, delegaciją suteikti finansinę paramą šiai nepriklausomai tiesos komisijai. Aš manau, kad ataskaita ir komisijos, kurią koordinuoja Eduardo Štain rekomendacijos, toliau stiprins demokratiją, žmogaus teisės ir teisės viršenybės dominavimą valstybėje. Pagal mūsų gautą informaciją, prezidento Lobos reakcija į šią ataskaitą buvo palankiai, jis sutiko su išvadomis, bet daugiausia dėmesio sutelkė į sutaikinimo aspektą. Šiuo požiūriu e, dabar nuolatinis politinis dialogas su Honduro politinėmis partijomis ir pilietinės visuomenės veikėjais e, turėtų būti pradėtas, kad e, taip būtų konkrečiai sureaguota į komisijos rekomendacijas. E, Lobo strategija rodo, kad jis bando nutiesti labai aiškę liniją ir mes tikimės, kad e, e, tolesnė įvykių raida priklausys nuo daugelio susijusių asmenybių, skaitant ir prezidentą Zelają. Pareiškimas, dėl, kurį kuris buvo paskeltas 2009 m. gegužės mėnesį apie kariuomenę, parodė, kad kariuomenė e, labai griežtai prieštaraus bet kokiam spaudimui pradėti teisminį tyrimą kariuomenės veiksmams e, įvertinti. Apibendriname tą, ką pasakiau, galiu pasakyti, kad esu įsitik... pareikšti, kad esu įsitikinusi, jog Hondūro vyriausybė darys viską, ką gali, kad būtų įgyvenintos rekomendacijos išvardintos ataskaitoje. Svarbu, kad konstituciniai susiskaldimai ir prezidentų nuvertimai jėga šiame regione ateityje nepasikartotų. ES turi būti pasirengusi suteikti visą reikalingą pagalbą Hondūrui e, šiame svarbiame e, veiksme. Vega, please. Paulina Vega. Ačiū. Visų pirma, norėčiau padėkoti e, Laimai Andrikeniai už tai, kad e, leido prisidėjo prie šios e, konferencijos, prie konferencijos organizavimo. Aš atstovauju Tarptautinė žmogaus teisų federacija ir kartu su dar šešiomis organizacijomis, pavyzdžiui, Fay International, Juita, Via Campesina ir SIFKA. Mes taip pat organizavome misiją į Hondure šiais metais. Na ir kalbant apie e, šios misijos rezultatus, jie buvo pristatyti vakar e, DRUA komitete. Todėl iš tiesų labai malonu e, prita, pristatyti ir mūsų E, vizito rezultatus. Mes apsilankėme viename Hondūro regione, kur, kur iš tiesų situacija labai yra sudėtinga, e, kur žemdirbiai e, susibūrė ir pradėjo savo judėjimą. Tai yra dėl jų teisės į žemę ir dėl kitų pagrindinių teisų. Dabar dar keletą žodžių dėl to, kokie yra mūsų pastebėjimai, kurie užfiksuoti ataskaitoje. Deja, Albahuan situacija prastėja, tampa vis prastesnė, kalba apie žmogaus teisų pažeidimus. 2010 m. sausį ir 2011 m. E, kovą imtinai 23 žemdirbiai buvo nužudyti. Na, dėl to, kad jie e, tiesiogiai buvo susiję su e, tam tikrais judėjimais. Kaip e, Laima Andrikenė pasakė, problema kyla ir dėl nebaudžiamumo. Ir dabar mes matome, kad iš tiesų situacija yra labai prasta, nes už e, tam tikrų judėjimams priklausančių žmonių nužudimą asmenys nėra nubaudžiami. Apskritai, atrodytų, kad e, teismo sistema veikia ir yra baudžiama už vienus nusikaltimus, tačiau už kitus e, nusikaltimus žmonės lieka nenubausti. Na, nežinau. Tačiau, pavyzdžiui, tarkim, jeigu buvo užimta tam tikra e, nuosavybė, privati nuosavybė ir jeigu, tarkim, kreipiamasi į teismą. Tokiu atveju yra nubaudžiama už tokį nusikaltimą, tuo tarpu, pavyzdžiui, už šių minėtų 23 žemdirbių nužudimą niekas nebuvo nubaustas. Taigi dabar dėl situacijos Bahuana e, negaliu daug ką pasakyti. Šių metų mm, birželio mėnesį dar devyni žemdirbiai buvo nužudyti panašiomis aplinkybėmis kaip ir ankstesni 23 žemdirbiai. Todėl mes matome, kad iš tiesų labai gaila, kad nėra politinės valios keisti situaciją, ją gerinti. Labai džiaugiamės e, tuo, ką išgirdome šiandieną ir vakar, dėl to, kad ES e, norėtų e, paremti tą tiesos ir susitaikymo komisiją. Savo ataskaitoje taip pat yra nurodytos rekomendacijos tarptautiniai bendruomeniai ir atskiroms šalims. Mes laikomės nuomonės, kad e, jau yra per pastaruosius mėnesius užfiksuoti teigiami pokyčiai. Ir tie pokyčiai įvyko reaguojant į e, tarptautinės tarptautinių organizacijų pastangas tęsti dialogą, stebėti situaciją Hondure. Manau, kad e, tai reikia tęsti ir ateityje ir būtent prie šio proceso mes ketiname prisidėti kad būtų pasiekta didesnės pažangos Hondure. Kai dėl mūsų rekomendacijų, tai ten taip pat yra pabrėžiamas poreikis e, įsiaiškinti žmogžudystės ir kitus žmogaus teisų pažeidimus. Taip pat yra akcentuojama tai, kad būtina e, aptarti e, galimybę e, turėti vyriausio žmogaus teisų įgaliotinio atstovą Hondure, kad e, būtų galima geriau tokiu būdu prisidėti prie žmogaus teisų situacijos gerinimo Hondūre ir atitinkamuose jo regionuose. Vakar mes taip pat kalbėjome apie tam tikros organizacijos ataskaitą. Ši organizacija taip pat e, apsilankė Hondūre šiais metais Ir ten taip pat buvo e, ataskaitoje kalbama apie žmogaus teisų pažeidimus. Apie tuos pačius, apie kuriuos kalbėjo ir e, Laima Andrikenė. Dabar dėl rekomendacijų Hondūrui. Mes visada sakome, kad e, tarp bendra Amerikos komisija pateikė specialias rekomendacijas Hondūrui. Ir to, tos rekomendacijos turi būti įgyvendintos, kad situacija Hondūre pagerėtų. Dabar, kai dėl ES mes e, teigiame, kad e, reikia ir toliau tęsti dialogą su valdžios institucijomis, Taip pat reikia toliau stebėti situaciją e, šalyje. Deja, mes pastebėjome, kad e, reikalinga didesnė politinė valia imtis konkrečių veiksmų, ypač e, atitinkamuose Hondūro regionuose. Taigi tiek būtų mano pastabų. Ačiū. Questions, please. Prašom klausimų. Thank you very much. Labai ačiū. Jeigu klausimų nėra, baigsime spaudos konferenciją.